lauksiu jo patvirtinimo vadovų taryboje, kad galėtume teikti, jog visi nuveikėme gerą darbą. Dar kartą ačiū visiems, ačiū pranešėjai, baigime diskusijas šio klausimu. Balsuosime rytoj 12 val. Kitas darbo tvarkės punktas susijęs su klausimu, į kurį atsakoma žodžiu. Dėl aštuonių trečių šalių prisijungimo prie 1980 metų Hagos konvencijos dėl tartautinio vaikų grobimo civilinių aspektų. Nors tiek čiūdį pranešėjai, poniai, tiksliau klausimo autoriai, poniai Regner. Ačiū, pan pirmininkė, komisijos nari, kalbu. Teisės reikalų komiteto vardu, tą ponui Stojanovui noriu iš karto pasakyti. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grupimo civilinių aspektų buvo pasirašytas e, 80 metų spalio 25 dieną. Jį pasižymė tuo, kad neteisėtai pagrobti vaikai pagal šią konvenciją turi būti gražinami į paskutinį jų buvimo vietą. <clears throat> Komisija vertino Maroko, Rusijos, Andoros, Seišelių, Albanijos, Gabonos, Singapūro ir Armenijos prisijungimo prie e, šios konvencijos ir e, sprendimas dėl jo laikomas išskirtinė ES kompetencija. Ta pati teigia ir teisingumo teismas, svarstydamas ES e, įgaliojimo išorinius aspektus. Uh, E, Bazelio e, antrasis reglamentas taip pat aiškiai e, perkelia įgaliojimus svarstančios klausimus ES lygmenių, todėl visi supranta, kad sprendžiant e, klausimus susijusius su neteisėtų vaikų grobimu. Sprendimą galtinį priima ES institucijos. Todėl pirmiausiai taryba turi atsisakyti savo blokuojamos pozicijos e, šio svarbių klausimų ir atsiklausti Europos parlamento nuomonės. Mes, piliečių išrinkti parlamento nariai, visuomet susidurėme su atitinkamomis problemomis, nes būtent parlamentai labiausiai rūpi piliečių interesai. Todėl teisų, Teisės reikalų komitetui nelabai suprantama, kodėl priešinamas šių aštuonių valstybių prisijungimui, nes mes turėtume vadovautis vaikų interesais, o ne nacionalinės politikos interesas, todėl noriu paklausti komisijos, kodėl taryba blokuoja šį svarbų sprendimą, nes aštuonių valstybių prisijungimas yra labai svarbus. Apie tai patvirtina ir žiniasklaidos pranešimai apie tragiškus atvejus, tarp jų ir e, tariamas vaiko pagrobimas šalyje, kurią geriausiai pažįstu, tai yra Austrijoje, ir tas vaikas yra susijęs šeiminės ryšiais su trečiaja šalimi, E, ir dabar vyksta tikra tragedija. Oliveris Vaihartas šiuo metu yra Danijoje pas savo e, tėvą ir leidžiama jo e, gražinti mamai, kuri gyvena Austrijoje, kadangi čia esama teisinio konflikto tarp Danijos ir Austrijos teisinę e, sistemą, nes Danijos teismai tėvo elgesio nevertina kaip vaiko pagrobimo. Briuselio 2A e, reglamento čia taip pat nesilaikoma. Kalbant apie Rusiją ir Maroką, kitus du kandidatus, nemažai ES piliečių turi šeiminių ryšių su šiomis šalimis. Tokiu būdu būtų galima išvengti nemažai panašių pavyzdžių kaip mažo Oliverio atveju, todėl šių aštuonių valstybių įstojimas yra labai svarbus, siekiant apsaugoti vaikų interesus. Pirmininkas, ačiū kolegijai už šio klausimo teikimą žodis komisijos nariai. Um, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jūri komitetui, Teisės reikalų komitetui už tai, kad jis iškelė šį be galo svarbų klausimą. Kaip mes žinome, tokia atvejai, kai tėvai pagrobė vaikus, yra tragedijos. Ir tokie atvejai turi ilgalaikės pasiekmes vaikui. Vaikų pagrobimų prevencija dėl to yra ES politikos e, labai svarbi dalis. Reikės saugoti vaikų teisės Na ir taip pat reikia užtikrinti ir tarptautinės teisės nuostatas dėl vaikų apsaugos. Nuo 2007 metų ES yra um, prisijungusi prie Hagos konvencijos kaip visa teisė narys. Ir dėl to ES remia ir konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų ir skatina ir kitas šalis prisijungti prie šios konvencijos. Kaip žinia, šiuo metu yra 87 e, Hagos konvencijos šalis, įskaitant visas ES valstybės narės. Konvencija sukuria bendradarbiavimo sistemą tarp į konvenciją įstojusių šalių, siekiant um, kovoti tokiais atvejais, kai nelegaliai yra pagrobiami vaikai. Vis dėlto yra Būtina, kad ir kitos šalis pritartų tokiai sistemai. Dėl to praeisiais metais komisija praeisiais metais pristatė pasiūlymą dėl to, kaip prie konvencijos galėtų prisijungti naujos aštuonios šalis, įskaitant Rusiją ir Maroką, kurios yra esminės partnerės šalis. Tokių pasiūlymų patvirtintas užtikrintų, kad visos valstybės narės turėtų gal, galimybę pasinaudoti Hagos mechanizmu su visomis Hagos konvencijos šalimis, kai yra pagrobiami vaikai. Na ir tai užtikrintų geriausią vaikų interesų apsaugą, o taip pat tokiu būdu būtų gerbiamas ES šalių vieningumo ir išorės atstovavimo principas. Aš giliai apgailestauju, kad taryba blokuoja šį pasiūlymą, tokia blokada trunka jau beveik metus. Na ir praktikoje tai reiškia, kad tarkim Singapūro uh, kad Singapūro prisijungimui pritarė 10 e, šalių, e, Marokui 14 šalių, kažkiek šalių pritarė ir Seišelių prisijungimui. Ne vienerius metus ir Rusija skatinama prisijungti prie Hagos konvencijos, galų gale Rusija buvo įtikinta, kad ji turėtų prisijungti ir šiuo metu ES kaip šalis, Hagos konvencijos šalis negali tam pritarti. Ir be abejo, mes nuolat keliame uh, Rusija kelia irgi šios klausimus mūsų nuolatiniuose susitikimuose. Taigi aš giliai apgailestauju dėl to, kad nepaisant yra ketinimų protokolas, šiuo metu ES valstybės narės nedemonstravo politinio geranoriškumo ir supratingumo, o viso to reikia norint kovoti su dabartinė fragmentuota situacija tarptautinio vaikų pagrobimo srityje. Ir aš bijau, kad vis dėlto teks kreiptis Europos teisingumo teismą. Tam, kad e, teismas išsakytų savo nuomonę dėl šio tarp institucinio ginčio, dėl kompetencijų, šis ginčas turi labai nepageidautinų pasiekmių. Na ir čia aš norėčiau padėkoti pranešėjai Lichtenberger už tai, kad ji remia komisijos pasiūlymą. Ačiū ir Teisės reikalų komitetui kaip po tokiam už tai, kad jis dirba šioje srityje. Mes irgi manome, kad būtina kuo skubiau apsaugoti vaikus, užkirsti kelią vaikų pagrobimams ir sumažinti e, šeimų skausmą, kai e, reikia kovoti su tokiamis, tokiais atvejais. Iš tikrųjų reikia vieningos procedūros europinių lygmenių. Tikrai apgailestauju, dėl to, kad mes kovojame dėl procedūrų vietoj to, kad kovotumėm už vaikų gerovę. Ačiū. Dėkojame komisijos vicepirmininkiai už aiškius žodžius. Toliau kalbės ponia Andželylė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau ir aš padėkoti pranešėjai, taip pat ir ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai Reding. Pradėsiu nuo fakto. Per pastaruosius metus e, padidėjo laisvas e, asmenų judėjimas, dėl to sudaroma ir daugiau mišrių santoko, o tai reiškia ir didesnį skirybų skaičių. Pateiksiu pavyzdį, maždaug 300 tūkstančių e, mišrių santokų yra sudaroma Europos Sąjungoje, maždaug pusė tokių santokų išyra. Iš vis dėlto kai kada kyla tikros dramos tarp buvusių sutoktinių ir tai turi labai neigiamų pasiekmių nepilnamečiams arba mažamečiams, kurie yra draskomi ne tik tarp dviejų saugusių asmenų, bet ir tarp dviejų šalių, tarp dviejų skirtingų teisinių sistemų. Ir būtent čia labai E, svarbu paminėti Hagos konvenciją, prie kurios prisijungia 87 šalis ir visos ES valstybės narės. Tai yra vienas iš svarbiausių tarp valstybinių susitarimų, kuris yra skirtas vaikų apsaugai. Ten yra numatyta, numatyti konkretūs kriterijai. Pavyzdžiui, kuomet kyla rizika, kad vaikas prievarta bus išvežtas iš jo gyvenamosios šalies. Hagos konvencijoje yra ir tokių taisyklių, kurios skirtos vaikų apsaugai, kai kyla ginčiai tarp tėvų. Yra tokia atveju, kai vaikams tikrai kyla grėsmė tapti aukomis. Labai svarbu, kad prie Hagos konvencijos prisijungtų ir aštuonios šalis. Apmaudu, kad taryba šių šalių prisijungimą blokuoja. Per pastarąsias savaitės uh, vėlgi buvo tarptautinių vaikų pagrobimo atvejų, kurie yra susiję ir su Rusija. O Rusija beje yra viena iš tų šalių, kuri norėtų prisijungti prie Hagos konvencijos. Taigi svarbu tai yra ir visoms ES valstybėms narėms ir ES. Šeima yra vien, svarbiausia visuomenės lastelė ir dėl to turėtų būti šeima ginama ir institucinių lygių ypač tais, e, tuo metu, kai kyla krizė. Ir kai kyla krizė, vis tiek yra svarbiausia e, e, ap, užtikrinti vaiko interesus. Taigi reikėtų tinkamų procedūrų. Reikėtų tokių taisyklių, kurios užtikrintų geresnį ir ES funkcionavimą ir ypač tokių taisyklių, kurios užtikrintų vaiko interesų apsaugą. Na ir galiausiai pasakysiu štai ką. Aš kaip tarpininkė panašiais atvejais atstovaujantį parlamentą pasakysiu, kad daugiausia problemų kyla dėl teisinių neiškumų, dėl teisinių konfliktų, dėl nežinojamo, nežinojamo kokias teisės turi tokios tarpvalstybinės poros. Na, liberalų frakcijos kalbėtoja dar neatvyko dėl neaiškių priežasčių, todėl dabar parašysiu pasisakyti ponio Lichtenberger. Ačiū. Na, Man labiausiai nepatinka tarybos dėlsimo politika. Aš ją noriu pasmerkti. Vaikų grobimas savaime jau yra didžiulė trauma visiems vaikams, visų pirma vaikams, bet ir kitiems tos dramos dalyviams, tėvams. Tikrai kiekvienas sutiks su tuo, kad reikia gerinti kiek įmanoma teisinės sąlygas tam, kad vaikas kuo greičiau galėtų grįžti ten, iš kur jį išplėšė ten, į tą vietą, kurią jis pažįsta, kur yra jo įprastinė nuolatinė gyvenimoje vieta. Hagos konvencija yra vienas iš tokių mechanizmų, kuris gina vaiko teisės tokiais atvejais. Tai mechanizmas, kuris padeda išaiškinti uh, tokius tarp valstybinius vaikų grobimo atvejus. Turime du partnerius šioje laukiančioje eilėje - Rusiją ir Maroką, su kuriais nuolatos iškyla tokio pobūdžio problemų, kur nuolat girdime tokių atvejų ir dramų. Niekaip negalime priimti šių šalių. Jau rytoj palengvintume visiems gyvenimą, jeigu taryba galų gale, noriu tą pasakyti aiškiai, nustotų žaisti savo valdžios žaidimus. Ką ji daro dabar? Taryba nenori, kad parlamentas turėtų čia kokiu nors teisiu, taryba nesusitarė dėl tam tikrų klausimų, dėl sėdėrybą, sakykime, su Rusija, Tos dėrybos yra visiškai nevaisingos ir mes negalime padėti tiems žmonėms, kuriems galėtume padėti, jeigu Hagos konvencija galiotų ir toms šalims, kurios laukia prisijungimo prie jos. Labai įdomu būtų žinoti, kiek vaikų, kiek šeimų jau patyrė didžiulios, didžiulės žalos dėl šių tarybos dėlsimo manevrų. Todėl noriu kreiptis į tarybą, susirasti kitą vietą savo valdžios žaidimams ir blokadoms. Tai ne ta vieta. Mes čia kalbam apie vaikų teisę. Teises, taigi tęskime šį procesą taip, kaip jis turėtų būti tęsiamas pagal procedūrą, įtraukiant parlamentą ir kitus suinteresuotus narius. Ačiū. Dėkojame. Toliau, ponė Anderson. Vaizdai iš gazos ruožo mums primena, kad vaikai yra labiausiai pažydžiami, jeigu nėra tarptautinių mastų gynamos jų teisės, todėl mūsų teiso, teisėkuros ir politinėse sprendimuose visais lygmenimis reikia daugiau dėmesio skirti vaikams, kadangi valdžios struktūros nepakankamai atsižvelgia į jų interesus, vyriausybės vykdo ekonominę politiką, ją remia Europos Sąjungą. Tokiu e, būdu galima kalbėti apie daugelį atvejų, kuomet vaikų teisės nėra pakankamai apsaugotos, apie tai buvo kalbėta Belfasto vykusioje praėjus penktadienį konferencijoje. Todėl yra siūloma airiai keisti konstituciją, kad būtų geriau apsaugotos vaikų teisės, kad veiktų atitinkamos tarnybos teikiančios paramą tiems vaikams ir šeimoms. Taigi žengtas nedidelis žingsnis į priekį, turint omenyje, kad tarptautinės kelionės jų mastai didėja, tai didėja ir tarptautinio vaikų grobimo mastai, todėl Hagos konvencija dėl e, tarptautinio vaikų grobimo yra labai svarbi tarptautinės vaikų teisų ir interesų apsaugos sistemos dalis, kad vaikai pagrobti kuo greičiau galėtų grįžti į savo kilmės šalis. Nepaisant to, e, rezoliucijos pasiūlymai e, kelia tam tikrų susirūpinimų, kadangi e, daugelis klausimų yra metų, metus neįsprendžiami. Tarybos blokuojama pozicija yra skandalinga Tokiu būdu yra e, keliama papildoma grėsmė vaikams, neapsaugant jų nuo tarptautinių grobimų. Ačiū kolegai Zviefkai, steikiamas žodis. Dėkoju, padėtis, su kuria patekome, yra kurioziška. Turime reikalų Čia turime išspręsti labai e, svarbu ir naudingą e, klausimą, kuris, kurios sprendimas blokuojamas dėl e, institucijų skirtingų pozicijų ir tarpusavio ginčio. Tai yra skandalas. Aš manau, kad šios dienos diskusija turėtų būti vertinama kaip raginimas vadovų tarybai nustoti krėsti kvailystės ir rimtai vertinti daugelio vaikų ir tėvų padėtį. Jeigu būčiau atitinkamos konspiratinės teorijos e, šalininkas, galėčiau sakyti, kad taryba e, specialiai e, siekia ginčytis su parlamentu ir blokuoja galutinį sprendimą. Tačiau atrodo, kad čia daugiausiai žaidžia, žaidžiama ambici, ambicijomis. Europos parlamento teisės tarnyba labai aiškiai pasakė, kad ES tenka didžiausiai galiojimai vaikų grobimų atvejais. Todėl Europos parlamentas su kitomis institucijomis turi priimti atitinkamus sprendimus. Puikiai suprantame, kaip sudėtinga yra įtikinti e, trečiasias šalis prisijungti prie Hagos konvencijos. Šie procesai nėra lengvi ir nevyksta greitai, tačiau jie yra labai svarbus. Nuoširdžiai raginu visus tuos, kurie gali padaryti tam tikrą arba kokią nors įtaką, dėti visas pastangas, kad sprendimai nebūtų blokuojami, kad šalis, kurios nori prisijungti prie šio svarbaus tarptautinio susitarimo, turėtų tokią galimybę prisijungti prie konvencijos kuria būtų užtikrinama didesnė, geresnė teisinė tvarka, sprendžiant tarptautinio vaikų grobimo civilinius aspektus. Aš tikiu, kad greitų laikų sugebėsime susitarti priešingų atveju. Tikrai apsijuoksime pasaulio akise ir mes to nenorime. Būtent todėl Europos parlamentas kreipiasi į tarybą ir ragina ją imtis teigiamų žingsnių sprendžiant šį klausimą. Ačiū. Pane Pazėskui, dabar pagal procedūrą prašau žodžio. Kalbės. Dėkuoju, pirmininkė. Vaikų grobimas dėje nėra tokia retenybė, kaip norėtųsi. Todėl dabar yra labai svarbu, kad vienas, kuris iš šeimos narių neišvyktų iš ES ribų, negavęs kito tėvo, kito iš tėvų sutikimų. Tam reikia suderinti mūsų teisinės sistemos veikimą taip, kad ji dirbtų vaikų naudai. Vaikams tenka patirti labai daug sunkumų ir socialinės, ir lingvistinės prasmės sunkumų, kai jie išplėšiami iš įprastinės savo aplinkos. Komisarė, norėčiau jūsų paklausti, ar galima maždaug įvertinti, kiek atvejų jau yra buvę tokio pobūdžio atveju yra buvę ir kaip komisija ketina, im, kokių komisija ketina imtis veiksmų, kad šitie užblokuoti atvejai dabar galėtų būti nagrinėjami. Atsiprašau, kad aš pavėlavau į diskusiją, sako kalbėtoja komisarė Reding. Aš norėčiau pakalbėti apie Oliverio atvejį, kuris pagrobtas iš Austrijos ir buvo išgabentas į Daniją. Vaikų grobimas Nesvarbu, ar tai būtų susijęs su trečiosiomis šalimis ar ir ES viduje, tai yra baisiausias nusikaltimas, kokį tai galime įsivaizduoti. Ir jeigu mes būsime neveiksnus, jeigu laikysime tos blokados, tai mes patys darysime nusikaltimą vaikų atžvilgiu. Todėl aš prašau kuo greičiau imtis veiksmų ir tarptautinių lygmenių, ir Europos lygmenių kaip tai gali veikti tarptautiniu lygmeniu, jeigu Europoje mes dėl to negalime susitarti. Ačiū. Daugiau niekas nenori pasisakyti pagal procedūrą, prašau žodžio, todėl dabar prašysiu komisarės išsakyti baigiamasis pastabas. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, Europos parlamento nariai išsakė labai aiškę poziciją dėl šios dosie ir prisipažinsiu, aš šokiruota, jūs e, galite pasirinkti bet kokią atveju, kai vyksta tarp institucinė kova, bet nesirinkite vaikų. Ir jeigu net mes kalbame apie vieno vienintelio vaiko gyvenimą, ir tai jau yra per daug. Taigi, vaiko gyvybei gali būti kilęs pavojus ir galų gale mes uh, turime baigti žaisti žaidimėlius. Tokią žinę išgirdau iš jūsų. Na ir aš tikiuosi, kad Europos parlamento balsas bus išgirstas. Ačiū už tai, kad man padedate kovoti už šį dosiją. Ačiū. Labai ačiū. Tuo ir baigiame diskusiją šiuo klausimu, na, o balsavimas vyks rytoj 12 val. Dabar Galime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo.